patikrinsime. 16 pakeitimas, penktoji dalis, kas už. Prieš. Atmestas. 17 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 18 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 19 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 20 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 21 pakeitimas, kas Potas įtruka, jis nori kalbėti. Ačiū, ponia pirminkė. Aš kalbėjau su, su ponu Mairiu. Ir mes sutarėme e, dėl to pakeitimo, kad galėtume e, susilaukti teisingo balsavimo, galtinio balsavimo. Taigi, 21. Kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 22. pakeitimas. Pana Auken mes neaptarėme pakeitimo. Aš suprantu, kad žmonės nesuprato, jog kad naudinga atskiriems asmenims, jeigu jie gali teikti peticijas. Nes mano pakeitimo esmė yra ta, kad būtų galima jiems lengviau pateikti peticiją, kad jų neužgoštų didelės bendrovės. Iš tikrųjų blogai, kad nebuvo šešėlinių pranešėjų sustikimo ir diskusijos. Tikiuosi, kad pritarsite mano pakeitimai. Taigi balsuojame dėl 22 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas patvirtinta. 24 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 25 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 26 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmestas. 26 pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 28 už prieš susilaiko atmestas. 29 pakeitimas kas už prieš susilaiko atmestas. 30 pakeitimas kas už prieš susilaiko atmestas. 31 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 33 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 34 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 35. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 36 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Tai yra atmestas. 37 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 38 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmestas. Patikrinkime. 38 pakeitimas. Kas už? Patvirtinta. Kas prieš? Atsiprašau, sako pirmininkė. atmesta. Po 11 balsų pasiskirstė. Kas susilaiko? Aš maniau, kad 11 e, buvo dauguma, bet galbūt anksčiau niekas ne, kažkas nebalsavo, taigi 11 nėra dauguma. Taigi, 309 pakeitimas, kas už? prieš susilaiko patvirtintas. 40 pakeitimas kas už prieš susilaiko patvirtinta. 41 pakeitimas kas už prieš susilaiko atmestą. Taigi galtinis balsavimas dėl pranešimo, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintina dviems susilaikius.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 Tai yra nuomonė dėl bioįvairovės. Balsuosime dabar dėl pakeitimų. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Kompromisinis pakeitimas skirtas penktai daliai. Bastinarų kompromisas. Balsuojame dėl jo. Prašom, ponė Bastinarų. Turiu žodinį pakeitimą, ponė pirmininkė. Siūlau kartu su kolega, ponė Grūni, išbraukti paskutinėje sakinio dalį. The potential impact of major infrastructure projects planned in France in the Loire Valley. Taigi balsuojame dėl pakeitimo su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Toliau ponios Grūni pakeitimas atsiimtas. Toliau trečias pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta Pakartokime, kas už. Prieš. Atmesta. Dar kartą patikrinkime, kas už. Patvirtinta. Kas prieš? Susilaiko. Niekas nesulaiko, taigi patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinkime dar kartą. Penktas pakeitimas, kas už, prieš prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Šeštasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? susilaiko patvirtintas. Taigi dabar balsuojame dėl viso, visos nuomonės, kas už, prieš, kas prieš, susilaiko. Prašau dar kartą pakelti rankas. Galutinis balsavimas dėl nuomonės, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Senora prezidentė. Kolega Bostinaru. Senora prezidentė, primo di tutti grazie per la vostra cooperazione. Pirmininkė, visų pirma, už, dėkoju už jūsų darbą. Antra, Katastrofa Meksikos įlankoje patvirtina mūsų būkštavimus ir patvirtina tai, kad būtina, jog Europa imtųsi veiksmų ir gintų mūsų biologinį įvairovę. Ačiū kolegai Businarus. Sveikinimai nuo manęs. Pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. 19 punktas ataskaita apie išvažiuojamą misiją į Anguelą. Una richiesta di posporre questo punto da parte della collega Gruni? Taip, yra ponios Gruni prašymas atidėti šio klausimo aptarimą. Ar teisingai? Taip, ponia Gruni, prašom pasakyti šį prašymą. Pirmininkė dirbo užimtumo komitete komitete ir ten turiu pristatyti savo pranešimą šiuo metu, taigi prašau jūsų atidėti Huelvos klausimo svarstymą vėlesniam laikui. Se non ci sono obiezioni, allora... Eh, Jei nėra prieštaravimų, galime atidėti šio punkto svarstymą ir tuomet pereiti prie 20 darbo tvarkės punkto. Tai yra peticija 300 2007 metų. Ja pateikė Šyla Moris. Peticijos pateikėjos nėra salėje. Žodį tuomet suteiksiu komisijai Adam Nagy. Good morning, I'm Adam Daniel Nagy from the European. Labadiena, aš esu Nagy iš aplinkos uh, padalinio komisijoje. Dėl šios peticijos yra perdotas mūsų komunikatas, kur yra pasakyta, kad e, jie kontekste buvo atlikti viešiai e, svarstymai. Komisija žino, kokios yra atitinkamos priemonės ir komisija dėl galimų sąnaudų nusprendė, kad e, neapskūsos šio sprendimo teisminiu keliu. Taip pat peticijos pateikė nemini jokio ES teisės akto, kuris būtų buvęs pažeistas tais veiksmais, kurie išvardyti peticijoje. 2008 m. komisijos atsakyme jau buvo pasakyta, kad yra byla prieš Airiją, tai yra veiksmai, kurių ėmėsi komisija pagal 258 straipsnį sutarties. Europos teisingumo teismo sprendimas buvo priimtas 2009 metų Liepą. Tame sprendime teismas aptarė tokį klausimą, kuomet procesai yra pernelyg brangus. Taip pat kalbama apie atitinkamą direktyvą ir procedūras kurio, e, procesus, kurie nebuvo pernelyg brangus. Buvo pasakyta taip pat, kad šių itin brangių teismo procesų sąnaudos, išlaidos yra sėtinos su teismų procedūromis. Ponius ir ponai, labai prašau būti savo e, darbo vietose ir klausyti klausytis šio pristatymo, o tie, kas nepageidauja likti posėdėje, prašau jūsų tyliai išeiti iš salės. Prašom tęsti. Taigi teismas išanalizavo tą principą, kad bylą pralaimėjusi pusė moka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 Si no hay ninguna intervención, entiendo que se queda. Ar būtų komentarų? Komentarų nėra, tuomet komisijos, e, peticijos svarstymą baigiame. Pereiname prie 21 punkto. 353 peticija 2009 metų, ją pateikė Luigi Gimarino iš Italijos. Suteiksiu žodį ponui Parkeriui. Ačiū, laba diena visiems. Komisija jau atsakė į šią peticiją raštu. Dabar mes norėtume pabrėžti, kad tame dokumente, kuris buvo 2009 mm, kovo 2 dieną peticijų komiteto adresuotas komisijai, pasakyta, kad šis dokumentas nukreiptas kampanijos regiono aplinkos agentūros agentūrai, tarnybai. Šis dokumentas nebuvo skirtas konkrečiai parlamentui. Bet kokiu atveju, e, tame reikia pasakyti, kad tame dokumente yra aiškiai pabrėžiama, kad nėra pakankamai viešo aptarimo dėl e, turizmo e, veiklos pagal 2006 metų Italijos įstatymus atitinkamame regione. Ir komisija nori pabrėžti, kad e, pagal e, poveikio aplinkai vertinimo direktyvą yra numatyta, jog visuomenė turi būti informuojama apie e, poveikio aplinkai vertinimo rezultatus, tačiau nėra pasakyta, kad turi būti viešosios konsultacijos vykdamos su visuomenė. Todėl um, poveikio aplinkai um, direktyvos perkelimas į Italijos įstatymus yra platesnis nei yra reikalaujama. Buvo pradėtos kompetentingų Italijos valdžios institucijų procedūros po to, kai buvo panaikinta ankstesnė procedūra, tai, pritaikius uh, agitutela, itališkai taip vadinama vidaus teisinio poveikio priemonių pritaikymo procedūra ir šis e, klausimas yra reglamentuojamas nacionalinėse teisės aktuose, taigi nėra reikalo komisijai imtis veiksmų. Jeigu yra kažkokių pažeidimų, tai eina kalba ne apie ES teisės aktų pažeidimus, o apie nacionalinius teisės aktus. Ačiū. Ar nori kažkas pasisakyti? Bien, si no hay intervención, considero la petición cerrada. Jei ne, tai tuomet e, komis... E, peticijos svarstymą baigiame. 22 e, punktas, 128 peticija 2009 metų Norbert Kaiser pateikė. Panašu, dabar atsakys. Posponemos, por tanto, vam, parece que no está la compareciente. Kągi, tuomet atidėsime šios peticijos e, svarstymą, kadangi atstovų nėra. 23 punktas. Se suspende durante 10 minutos. Bien, parece que hay problemas con los comparecientes. Mm, vamos a sugerir una suspensión. Kągi, atstovų trūksta, tai gal padarykime dešimties minučių pertrauką, kad išsiaiškintum situaciją ir po to pratęsime posėdį po dešimt minučių.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 Pone Pietrašot, žodis jai. Ačiū. Norėčiau atsiprašyti, kad vėluoju. Pabandysiu, kaip įmanoma, aiškiau pristatyti situaciją. Kaiser skundžiasi, e, kad Vokietijoje viešojoje tarnyboje, Vokietijos federacinėje viešoje tarnyboje ir žemių federacinėse tarnyboje įvairūs priedai e, tarnautojams, e, e, kaip e, priedai lygos atveju ir taip toliau nėra mokomi vienodai, jeigu žmonėms, kurie yra vedę ir kurie yra užregistravę civilinę partnerystę. Taigi jis skundžiasi, kad pažeidžiama e, direktyva dėl lygaus traktavimo ir e, dėl nediskriminavimo, kad yra e, diskriminuojamas vienos leities asmenų partnerystės. Buvo teisingumo teismo sprendimas dėl našlės ar našlio pensijų, bei konstatuota, kad lygus traktavimas turi būti užtikrintas e, tuo metu, kai e, partnerystė yra prilyginama šeimai, o tą prilyginimą gali užtikrinti tik e, nacionalinė vyriausybė. Tuomet komisija byla dėl Vokietijos su tam tikrų sutarties nuostatų nevykdymų pradėjo 2007 metų, taigi medicinė pagalba, našlių pensijų ir šeim, priedai dėl šeimos yra nagrinėjami ir vykdomi, hmm, skundai nagrinėjami, komisija svarsto, ar reikia kreiptis į teisingumo teismą kol kas sprendimas galutinis dar nepriimtas, teisinių kabliukų įvairiausių egzistuoja, kadangi ar šiuo konkrečiu atveju šeima bei registruota partnerystė turi būti lygiai traktuojama, ar situacija yra ta pati, sunku pasakyti, kadangi e, Teisingumo teismas galutinį sprendimą paliko priimti nacionaliniams teismams. Komisijos teisinė tarnyba taip pat nepriejo vieningos nuomonės, diskutuojame su Vokietija, sprendimas bus primtas tikrai jau šiais metais. Taip pat reiktų pranešti, kad Vokietija turi parengusi įstatymo projektą dėl pakeitimų susijusių su šiais klausimais. Jeigu jis būtų patvirtinimas, tai federaciniu lygmeniu pono Kaiserio problemos būtų išspręstos. Nežinau, ar e, federacinės žemės paseks e, federacinės vyriausybės pavyzdžių, e, tačiau bent jau federaliniu lygmeniu problemos būtų išspręstus, jeigu įstatymas bus patvirtinas. Aišku, bus išspręsta problema ateičiai, tačiau teisės aktas negalios retroaktyviai, bei jis gaus išmokas tik e, nuo įstatymo įsigaliojimo datos. Ponas Jar, aš e, siūlau štai ką, kadangi nesibaigė dialogas tarp Vokietijos ir komisijos atidėti sprendimo prieimimą, tiesiog reikia palaikyti ryšius bei grįžti prie šio klausimo kai bus baigtos diskusijos tarp Vokietijos ir komisijos, o tuomet grįžti prie klausimo nagrinėjimo, ar yra dar norinčių pasisakyti, jeigu ne, tai galiu pritarti pono JAR e, pasiūlymui. Išklausę komisijos atstovės nuomonės, e, turėtumėme e, palikti šią peticiją atvirą kol kas. Bien, pasamos al punto 23. O dabar pereinama prie 23 e, klausimo 363 2007 metų Doris Müller peticija Martin Gagar komisijos vardu prašom. Labas rytas, pūnės ir pūnai. E, Bilos esmė dėl galimus diskriminacijos dėl mm, tam tikrų nekilnojamo turto mokesčių perkelimo. Pone Miller gyvena Graikijoje pastarosius 20 metų, bet ir Vokietijos pilietė nusprendė atėnusi kartu su vyru nusipirkti būtą įprastinėje situacijoje jei būtų suteikta išimtis nuo e, ir jei nereiktų mokėti 11 procentų pirkimo mokesčio, kadangi jie yra nuolatinė Graikijos gyventoja, bet e, Peticijos autorė pažymi, kad Graikijos pareigūnai reikalauja dar vieną e, sąlygą įvykdyti, kad būtų jai mokesčių lengvata taikoma būtent, kad ji turėjo Graikijoje dirbti bent vienus metus iki nekilnojamo turto įsigijimo. Jeigu vertinsime teisinę padėtį, pripažinsime, kad ši nuostata, tai ES ky pažeidimas. Deja, komisija išsamei išanalizavusi e, Graikijos teisės aktus dėl nekilnojamo turto apmokestinimo per pastarosius 30 metų konstatavo, kad šis reikalavimas nėra įstatymai tvirtintas, nėra jo dalis ir neaišku, kokią bendrąją administracinę praktiką reiktų remtis, kad padėtumėme pažeidimo procedūrą prieš Graikiją. Akivaizdu, kad komisija negali išspręsti atskirų mokesčių mokėtojų problemų kiekvieno atskiro atveju, Mes neturime teisinio pagrindo, kuris leistų įsikišti į nacionalinės administracinės ar teisinės procedūras. Būtent dėl to reiktų pasitelkti tik nacionalinės teisės teikiamomis galimybėmis. Komisija nusprendė, kad e, reiktų atitinkamai informuoti peticijos autorę, tą ir padarė 8 metų gruodį. Taip pat pažymėtumėme, kad e, Graikijos atitinkamas įstatymas buvo mm, jau išnagrinėtas, gavus e, dar vieną skundą, buvo pradėta sutarties pažeidimo procedūra prieš Graikiją dėl kitų e, įstatymo nuostatų. Tuo atveju buvo kreip kreiptasi netgi į Teisingumo teismą šių metų gegužė. Pirmasis, pirmieji žodiniai svarstymai Teisingumo teisme įvyko. Teisingumo teismo byla susijusi su kitomis įstatymo nuostomtomis, būtent dėl būtinybės nuolat gyventi Graikijoje. Norime, kad Graikija lengvatas suteiktų taip pat nekilnojamo turto pirkėjams, e, kurie perka turtą, kad Graikijoje apsigyventų. Taip pat e, e, reika, mes pažymime, kad lengvata suteikiama Graikijos piliečiams, kurie nuolat Graikijoje negyvendavo. Bet šio peticijos autorės atveju komisija gali rekomenduoti vadovautis Greikijos nacionaliniais įstatymais. Ačiū, pirmininkas. Ar yra norinčių pasakyti, ponas Jar? Noriu pasitikslinti, ar žinome, ar peticijos autorė pradėjo teisinės procedūras. Aštuntaisiais metais gruodžio mėnesį komisija pateikė savo rekomendacijas E, pa, pradėti e, veiksmus nacionaliniu lygmeniu. E, Atsakę šį klausimą galėsime uždaryti peticijos nagrinėjimą, kadangi ji turėtų veikti nacionaliniu lygmeniu pagal nacionalinius įstatymus. Taigi, ar žinome, ar ėmėsi peticijos autoriai kažkokių veiksmų, bei antra, galime baigti pečius nagrinėjimą, nes akivaizdu, kad egzistuoja teisinis kelias. E, turiu pripažinti, kad komisija informavusi peticijos autorė e, daugiau su jie nebesusisiekė ir šiuo metu nežinome, ar buvo kažkokių teisinių veiksmų imtasi ar ne. Be to, peticijos autorė mūsų neinformavo kaip jai sekasi išspręsti kilusius sunkumus. Ačiū, manyčiau, šiuo atveju turėtumėme mm, laišku kreiptis e, į Graikijos pareigūnus bei išreikšti savo interesą. Taigi mūsų komitetas e, parašys laišką bei e, paprašys informuoti apie esamę situaciją. Ar pritarėte mano pasiūlymui? Gerai. Taigi baigiame nagrinėti šio klausimo nagrinėjimą. Dabar 24 klausimas, peticija 2427 metų, Lars Evan Jorgensen, ponas Midūna, prašau. Aja. Ačiū, ponia pirmininkė. Ši peticija buvo pateikta Danijos piliečių kuris yra vedęs e, Brazilę. Jie abu gyvena Švedijoje. Jis skundžiasi, kad Brazilės žmona turėtų gauti darbo leidimą, kad galėtų dirbti Danijoje. Noriu pabrėžti faktą, kad ši pora gyvena teisėtai Švedijoje. Pagal ES teisę ES piliečiai turi teisę gyventi bet kurioje ES šalyje, ir ši pora pasinaudoja šią teisę, naudojasi šią teisę šiuo metu. Tačiau, kadangi ES pilietis gyvena Švedijoje, visos e, susijusios teisės yra taikomos tik tai Švedijoje. Teismo praktika visai neseniai e, šeštųjų metų kovo mėnesio bylos atveju patvirtino, kad tokiais atvejais trečiosios šalies, e, sutoktiniai iš trečiosios šalies taip turi teisę dirbti be jokių sąlygų, be leidimo, tik tai toje valstybėje narėje, kurioje gyvena ES pilietis, tai šiuo atveju Švedijoje. Todėl žmona Brazilė turi visas teisės, skaitant teisę gauti darbą Švedijoje. Ir Danijos valdžia buvo teisi, sakydama, kad jeigu jį norėtų dirb, persikelti į Daniją ir ten dirbti, jį turėtų gauti darbo leidimą. Ačiū. Ačiū, pana Auken. Aš paskaičiau šią, šį atvejį, pasidomėjau šiuo atveju ir netgi, nors ir nesutinku su Danijos teisės aktais, kurie yra labai griežti ES piliečių atžvilgių, negaliu prieštarauti įstatymui. Taigi turime laikytis to, ką pasakė komisija atsakydama į šią peticiją. Aš negaliu pasakyti, kad dabar turime nuversti Danijos vyriausybę ir pat, pat, pataisyti įstatymą. To negaliu padaryti. Tokiu atveju peticiją baigiame svarstyti, ar ne? Gerai, tuomet periname prie 25 klausimo. 0448 2008 metų peticija, kurią patekė KA, tai yra Lenkijos piliečio inicialai. Ir vėlgi komisijos vardu ponas Madūna. Dar kartą ačiū, ponė pirmininkė. Ši peticija susijusi su problemomis svarstant ES e, gyventojų prašymą Prancūzijoje ir Lenkijos pilietis sako, kad Prancūzijos valdžia penkis mėnesius užtruko, kol išdavė registracijos pažymėjimą atitinkamas ES teisės priemonės šiuo atveju yra direktyva 2004-38 dėl teisės e, ES piliečių teisų judėti ir gyventi bet kurioje ES šalyje. Prancūzija turėjo perkelti šią direktyvą 2006 metų balandžio mėnesį, ją taip ir padarė ir aštuntasis direktyvos straipsnis reikalauja iš valstybių narių išduoti registracijos pažymėjimus iš karto. Ir kaip teigia peticijos teikėja, taip nebuvo jos atveju. Mes patikriname Prancūzijos teisės aktus ir radome, kad e, Prancūzijos teisės aktai teisingai perkelia tą direktyvos nuostatą ir iš principo visi registracijos pažymėjimai Prancūzijoje turi būti išduodami ES piliečiams nedelsant. Tai buvo atskiras neteisingo šios nuostatos taikymo atvejis ne tik ES teisės nuostatos, bet ir nacionalinės teisės nuostatos ir atsižvelgiant į tai, kad tas registracijos pažymėjimas buvo išduotas peticijos teikėjai ir kad tai buvo vienetinis skundas, panašių skundų daugiau neturime. Komisija negalėjo pradėti jokios pažeidimo procedūros prieš Prancūziją. Noriu dar kartą pabrėžti, kad Prancūzijos teisės aktai teisingai perkelia nuostatas iš direktyvos. Tai buvo atskiras atvejis, tuo tarpu registracijos dokumentas išduotas ir bet kokiu atveju tiek direktyva, tiek Prancūzijos teisė užtikrina, kad netgi ir be re, e, registracijos pažymėjimų e, piliečiai turi teisę gyventi toje šalyje, nepriklausomai nuo to, ar išduotas pažymėjimas ar ne. Taigi, bet kokiu atveju dėl peticijos teikėjos teisų nebūtų buvę jokių neigiamų pasiekmių bet kokiu atveju. Ačiū. Labai ačiū. Ponas Jaras nori kalbėti. Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts. Ich würde vorschlagen. Ah, nein, ich soll leiser machen, da geht das. So. Also ich würde... Siūlau, atsižvelgiant esamą situaciją, baigti peticijos nagrinėjimą. Eh, no habiendo más intervenciones, yo también... Jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, tai pirmininkas taip pat mano, kad peticijos svarstymą reikia baigti. 26 peticiją, tai yra peticija numeris 1039, peticija, kurią pateikė Giuseppe Lipari, komisijos atstovas panas Lofrensos. E, Ačiū pirmininkė. Čia yra žinoma mm, problema dėl numerus klausus punkto, kuris reglamentuoja prieimimą į uh, E, medicinos ir stomatologijos fakultetus Italijoje, taip pat ir kitose ES valstybėse narėse. Tai yra riboja priimamųjų skaičių. Čia e, nuo peticijos pradžios buvo paskelbta, kad peticija yra priimama, e, kadangi pa... 100 kadangi čia eina kalba apie ES sutarties 149 straipsnį, 2009 metais buvo dar prijungta rekomendacija mm, Italijos valdžios dėl rinkos apsaugos ir konkurencijos yra pridėta rekomendacija, pagal kurią pageidaujama, kad metinis skaičius priimamųjų į šias studijas būtų e, kiek galima labiau pakoreguotas ir konkurencijos tarnyba pageidauja, kad tas skaičius būtų kaip, kaip galima didesnis. Taigi atrodytų, kad yra tam tikras konfliktas tarp um, medicinos ir stomatologijos profesijos ir to um, priimamųjų į šias studijas skaičių, kuris yra daug didesnis. Aš noriu pakartoti, kad pageidaujama, kad tas priimamųjų skaičius būtų kaip galima didesnis tam, kad e, studijos būtų atviros kaip galima didesnė, didesniam skaičium, kan, skaičiui kandidatų. Aš manau, kad uh, būtų galima imtis tam tikrų priemonių tam, kad būtų galima apsvarstyti ir užbaigti šią peticiją. Ar kas nors nori pakomentuoti? Jei ne, taigi peticiją tuomet baigiame svarstyti. estamos comprobando desde la mesa, mm, en fin, queríamos empezar. Bandome pasitikrinti, ar galime uh, svarstyti panos Grūnį klausimą dėl Huelvos. Man atrodo, dar reikia palaukti pono Bastinaro, kuris dalyvavo toje delegacijoje. Tačiau Manau, kad e, peticijų teikėjų, būdami mandagus peticijų teikėjams, turėtume pradėti. Taigi prašome, ponia Grūnį, išdėstyti pradinės išvadas iš to vizito į Helvos žiotis. Ačiū pirmininkė, visų pirma, noriu labai atsiprašyti, kadangi turėjau nueiti užimtumo komitetą, taigi atsiprašau jūsų ir kolegų ir peticijos teikėjų, kad teko pakoreguoti darbo tvarkę. Taigi, taip, vasarį mes nuvykome į Huelvą ir mane šioje misijoje lydėjo ambasinarų ir mm, pane Aukin. Meijer Janis taip pat neoficialių pagrindų. Taigi susitikome su pramonės ir aplinkos ministru ministerijos atstovais, taip pat su peticijos teikėjais tame mieste. Mm, Helvoje apsilankėme taip pat ir Fertiberija, toje mm, gamykloje, dėl kurios peticija yra teikiama. Susitikome su vietos valdžia, su profsąjungomis, su sveikatos apsaugos tarnybomis. Paskutinę dieną taip pat su Huelba mm, meru susitikome su Andalūzijos regiono valdžios atstovais taip pat. Taigi, mm, klausimas yra labai aktualus, iš tikrųjų tarša toje vietoje, mm, šis klausimas, ta problematika yra plačiai nušviečiama spaudoje, yra daug visuomenės dėmesio, susitikimai vyko tikrai mm, gerai, buvo su galimybė susitikti su e, daug valdžios atstovų. Tikrai klausimas vis tik tai nėra lengvas. Mes nesame mokslininkai, taigi mums buvo e, sudėtinga e, ir visus tyrimus išanalizuoti ir išklausyti visų nuomonių ir, ir įvertinti tikrą situaciją, kadangi nuomonės buvo labai skirtingos. Taigi mes mm, parengėme tam tikras rekomendacijas šio klausimu. Pirmas iš dalykų, ką mes e, pastebėjome, yra tai, kad labai trūko e, komunikavimo, bendravimo tarp įvairių, įvairių valdžios lygių, vietos, regiono, nacionalinio. Aš manau, kad tikrai visi turėtų susėsti prie bendro stalo, pakviesti peticijų teikėjus, e, vietos sveikatos apsaugos asociacijų atstovus ir pasikviesti ekspertus, specialistus, kurie galėtų būti pakankamai objektyvus ir atsakyti į e, keliamus klausimus, išanalizuoti tos tyrimus ir tai turėtų būti specialistai, kurių, dėl kurių kompetencijos niekas nebejotų. Uh, Mes galvojame, kad būtina nedelsiant užmėgsti dialogą ir jį palaikyti, kad būtų galima atkurti visuomenės pasitikėjimą. Tikrai yra dėta nemažai pastangų, jau yra daug kas padaryta tame regione, tačiau piliečiai mm, ne apie viską yra pakankamai gerai informuoti, kas yra jau padaryta. Mm, kalbant apie taršą, yra imtasi vidinių e, likvidavimo priemonių. Aišku, kad vieta turės dar būti e, valoma, turės būti sprendžiamas problemos susijusios su upės tarša, tačiau šiandien, aišku, yra dedamos visos pastangos, kad įmonė vadovautųsi visomis nuostatomis, taip pat ir mm, ES direktyvų reikalavimais vis tik tai kalbant apie peticijos teikėjų pageidavimus, išsakytas pastabas, tai iš tikrųjų reikėtų joms skirti daugiau dėmesio, mes taip galvojame. Um, ir um, mes sutikome su peticijos teikėjais, tačiau mm, mes, aišku, neturėjome kažkokių tai įgaliojimų oficialiai jiems atsakyti, tai yra logiška, tačiau manau, kad labai svarbu, kad būtų visiškai skaidrumas bendravime. Ir tai yra stengiamasi padaryti, tikrai pastangos duoda rezultatų. Tačiau akivaizdu, kad negali taksytis su, su tokiais dalykais kaip tarša. Būtina imtis visų reikalingų priemonių ir rasti reikalingus darbo metodus, kad būtų galima um, geriau užtikrinti aplinkos apsaugą, kad ji tikrai būtų besąlygiška. Be abejo, svarbiausias dalykas, kad labai trūko komunikavimo Mes norėtumėm, kad būtų iš naujo atlikti tyrimai, analizės, bet aišku, kad tai padarytų tikrai nepriklausomos agentūros, kurių, dėl kurių kompetencijos ir nepriklausomumo nieks nebejotų, kad būtų galima ištirti dirbožėmio ir vandens būklę. Toje vietoje, toje vietovėje yra fosfogipso senos atliekos, jos turi būti iš naujo išvalytos, yra fosfogipso taip pat sukauptos ir naujasnės atliekos, kurio, kurių kokybė geresnė. Aišku, kai atvyksti į vietą, kyla rimtų klausimų, kai nežinai, aišku, kokia tai yra pramonė, apie ką eina kalba, kai kalbame apie fosfogipsą, tai atrodo, kad viskas labai purvina ir tai kelia baimę, tai tikrai sukrečiantis vaizdai, tačiau um, aš manau, kad būtent įmonė ir vietos valdžia turi dėti visas pasangas, kad būtų išvalyta ta vietovė. Na, aišku, turi būti pritaikytas principas, kad teršėjas moka ir įmonė turi padengti tas išlaidas, bet lygiai taip pat reikia galvoti ir bendrai apie tos pramonės, tos sektoriaus uh, situaciją. Ir aišku, kad jeigu ta, iš viso ta įmonė bankrutuos, užsidarys, tai bus prarastos, prarastos darbo vietos, taigi reikia nepamiršti ir to aspekto ir be abejo, kad vietos m, mm, atstovai, vietos valdžios atstovai išrinkti vietinėje apygardoje, aišku, jie baiminasi ir dėl darbo vietų praradimo. Jeigu įmonė užsidarys, tai aišku, kad ta gamyba tiesiog išsikels kažkur kitur, į kažkokią kitą viet, vietą, kuri galbūt nebus ES ir mes nebegalėsime kažko padaryti. Galime galvoti, kad gerai, ta gamyba kažkur išsikels, tai mums neberūpės. Tai tačiau ne, tai yra netiesa. Mes, jeigu ta gamyba išsikels į kitą valstybę, kuri nėra ES narė, kuri galbūt visiškai nepaiso aplinkos apsaugos reikalavimų, mes negalėsime jau nieko padaryti. Taigi aš pasisakyčiau už tai, kad Mm, reiktų išsaugoti gamybą toje vietoje, reikia išvengti tokios situacijos, kuomet įmonai tektų užsidaryti ir kažkur išsikelti. Reikia priešingai išsaugoti gamybą ten, tačiau aišku pritaikyti lygiai taip pat ir teršies moka principą, kad tikrai būtų užtikrinta tai, kad visos direktyvos ir kiti teisės aktai būtų pilnai įgyvendinti dėl aplinkos apsaugos ir kad vietos valdžia, regioninė valdžia, nacionalinė valdžia, aišku, imtųsi visų reikalingų priemonių, kad būtų užtikrinta besąlygiška kontrolė. Taigi, Mm, reikia išvengti to, kad įmonė neužsidarytų, kad reikia užtikrinti, kad įmonė neužsidarytų, reikia mm, kažkaip atkurti to, e, tos vietovės dinamiškumą, reikia užtikrinti, kad darbo vietos būtų išsaugotos, tačiau, kad tai būtų padaryta subalansuoto vystimosi um, kontekste, kad, kad tai nepakenktų aplinkai. Aš noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo šioje komisijoje. Dėkoju visiems. Noriu padėkoti SP, es, Ispanijos valdžiai, um, kolegoms iš Ispanijos delegacijos, be abejo, vis, mūsų personalui, sekretoriatui už didžiulį darbą. Ačiū. Ačiū ponė Gruni už šį išsamų uh, misijos pristatymą man atrodo, tikrai buvo labai naudingas paaiškinimas, papildęs dokumentus, kuriuos gavome. Dabar galime aptarti šios klausimus ir, ir gal išgirsti iš esančio atstovo, ar galima kažką patobulinti, kažką pagerinti. Pone Petroni Garero. Velvos miesto tarybos pirmininkė e, yra mūsų posėdėje. Tai jai suteiksime žodį, po to peticijos teikėjams, po to komisijai, o tada parlamentarai turės galimybę komentuoti situaciją. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Iškart norėčiau padėkoti už galimybę e, sudalyvauti šioje diskusijoje Helvos e, provincijos vadovybėje labai svarbu čia būti, kalbėtis bei įnešti savo indėlį į išsamesnį peticijos pristatymą, kadangi šis klausimas kelia nerima piliečiams, mums e, e, labai svarbu kovoti su užterštumu ir Helvai tai labai svarbi diskusija regiono piliečiams šis klausimas aktualus, bei aš juos stengiuosi atstovauti. Peticija prieš 25 metus gal ir būtų prasminga, bet dabar situacija pasikeitusi. Peticijos priežastis, manau, yra kiek kitokia. Aplinka aplinkos apsaugos situacija visiškai pasikeitė lyginant su situacija prieš 25 metus. Tai tikrai nesusiję su e, valdžios ar e, įmonių veiksmais. Tiesiog esame apsisprendę, jog yra kitos galimybės veikti nei anksčiau. Aišku, prieš 20 metų buvo vienokia situacija, tačiau nuo to laiko tiek įmonės, tiek administracija, viešasis sektorius kovoja e, už tvarumą, už švarę plėtrą. Būtent to ir siekia Huelvas provincija. Prieš 25 metus e, padėti e, reikėjo stipriai pagerinti, tuomet jį kėlė susirūpinimą, bet šiandien padėtis visiškai pasikeitusi. O tai reiškia, kad negalima Helvos e, laikyti e, provincija, kur aplinkos apsaugos situacija prasta. Maničiau vargiai, kur Europoje buvo dėta tiek pastangų, turėta tiek valios įtvirtinti tvarę produkciją, tvarę pramonę, taip pat užtikrinti tinkamą aplinkos išsaugojimą. Esame pasirengę tinkamai 21 amžiui, vien dėl to, kad tiek daug nuveikėme per praėjusius 20 metų. Stengiamės Huelva padaryti tvarios plėtros pavyzdžių norėčiau pateikti tam tikrų duomenų, kurie atspindi šiandieninę situaciją provincijoje. Daugiau nei trečdalis Volvos provincijos yra saugomas, stipriau ar silpniau. 23 saugomos sritis provincijoje, iš jų vienas nacionalinis parkas, du gamtos parkai ir trys ypatingos apsaugos sritis, dar turime pasaulio paveldo sritį bei kitų saugomų teritorijų, taigi yra mm, biosfera apsaugota. Negalima sakyti, kad provincija yra užteršta. Niekaip nesuprantu, kodėlgi norima paneigti tokius teigiamus faktus svarbiausia e, ekonominė veikla provincija yra turizmas, žemės ūkis bei pramonė. Viskas e, vykdoma paisant tvarumo principų, nenoriu pernelyg ilgai kalbėti, gerbiu parlamento darbo tvarkos taisyklės. Tiesiog pakalbėsiu apie gamybą. At, yra atnaujintos gamybos linijos, kurios yra švarios, atsižvelgia į e, aplinkos standartus. Nuo 93 iki 8 metų kažkur 5 milijonai eurų buvo investuota į mm, aplinkos apsaugas, tai kad būtų atitinkama esamiems standartams. Taigi visiškai gaminančioji pramonė pasikeitė. Dabar norim papildomų tyrimų, papildomų ataskaitų, bet viskas padaryta, jau yra įrodyta, kad e, situacija Huelvos provincijoje yra aiški, nereikia papildomų tyrimų, bet to Helvos universitetas ir Andaluzijos vyriausybė jau yra užsakusi bei yra atlikusi įvairiausius tyrimus, mes puikiai pasirodėme, kągi dar reikia išaiškinti, kadangi peticijos autorius nusiramins. Uh, Ypač Andaluzijos valdžia prisidėjo prie aplinkos e, situacijos gerinimo, e, buvo skirtas finansavimas padėčiai gerinti. Ta liudyja e, aplinkos ataskaitos, buvo įvairiausi planai įgyvendinami, stengiamasi griežtiems standartams atitikti, problemos arba išspręstos, arba sprendžiamos, žengėme tinkamu keliu Šiame kelyje mes judame tik į priekį, nesidairome atgal, net nesiruošiame sustoti. Stengiamės nuolat atnaujinti gamybos e, linijas, stiprinti aplinkos apsaugą. Tokios pastangos vyksta nuolat. Nesuprantu, kodėl reiškiamas tokios radikalios nuomonės. Visą tai tiesiog gazdina piliečius. Maničiau, kad ši peticija yra tam tikros strategijos dalis. Siekiama ne padėti Huelvos provincijai, bet sukelti socialinius neramumus. Provincijos vadovybė nemano, kad tokie siekiai tinkami. Tikrai negerai, kad neatsižvelgiama į tą pažangą, kuri padaryta provincijoje, puikiai atlikome savo namų darbus. Taigi, ponios ir ponai, aišku, dar galima vieną ar kitą aspektą patobulinti, bet tai daugiau yra a, laikini reikalai. Jeigu yra sprendimas, jis visuomet prita, pritaikomas. Žvelgėme į ateitį, ir noriu užtikrinti, kad tinkamai sekame situaciją, nepražiopsome e, turimų galimybių. Delegacija lankėsi Helvoje, tikrai džiaugiamės, kad buvote atvykę, e, buvo labai įdomu su jumis susitikti. Manytumėme, kad ataskaita bus labai subalansuota ir išsami, bei e, parodys, ką per pastaruosius dešimtmečius Helvoje, e, Helva padarė atnaujinant gamybos linijas bei siekdama atitikti aplinkos apsaugos standartus. E, taip pat manysime, kad reikia atspindėti, kaip piliečiai vertina mūsų pastangas kaip mes tengiamės suderinti vystimasi bei aplink, aplinkos apsaugą. Orientuojamas į tvarę ekonomiką, kuri yra ateities ekonomika, žengėme teisingų kelių, yra tobulintinų dalykų, bet situacija yra panaši ir aplinkiniuose regionuose. Taigi mes prisėmėme visą atsakomybę bei atsižvelgiame į ateitį. Ačiū. Labai ačiū, dabar suteiksim žodį peticijų teikėjamas Pedro Gimenez. Labas rytas, ponios ir ponai. Šiandien vėl dar kartą kalbu E, peticijų pateikėjų vardu, tai yra Helvos upės platformos vardu ir 20 tūkstančių, 20 tūkstančių žmonių vardu, žmonių, kurie visai neseniai pasirašė peticiją. Ir pirmiausia, aš tai darau norėdamas asmeniškai pateikti mūsų atsiprašymus dėl incidento, kuris vyko jums lankantis Huelvoje. E, žinote, kad Huelvoje daug žmonių yra nepatenkinti tuo, kad nepavyko nuvykti į fosfato saugyklą, kad jūs būtumėte, kad būtumėte galėję pamatyti tai, ką peticijos pateikėjai nori jums būtent papasakoti. Naudinga buvo tai, kad bendrovė, kuri atsakinga už taršą, jūs ten nuvežė, bet jūs negalėjote ten nuvykti su žmonėmis, kurie pastarojų metu kovojo dėl to, kad sustabdytų tą taršą. Ponios ir ponai, parlamento nariai. fosfato ir gipso fosfo gipso e, likimas nulemtas, nes teismas yra nusprendęs, kad e, jo gamyba turi būti nutraukta e, šių metų pabaigoje. Tačiau mes jau dešimt metų kovojame. Kovojame teismuose, teisminės peržiūros procese. ir visai, visos apeliacijos buvo atmestos. Aplinkos apsaugos ministerija ir generalinis direktoratas, kurie teigia, kad e, leidimas e, tam tikras teršalus laidoti jau baigėsi. E, ir ši bendrovė Fertiberija turėjo nutraukti, turi nutraukti tą teršimą. Mes kovojame jau metų metus su bendrovėmis, su chemijos pramonės asociacija Huelvoje. Kovojame su politiniais interesais regioninėje, regioninėje Andaluzijos taryboje ir su tos e, Huelvos provincijos pirmininkės atstovaujama taryba. Mes susilaukėme nemažos, žinia, nemažos žiniasklaidos dėmesio ir labai dažnai žiniasklaida būdavo verslo ir administracijos pusėje. Metų metus 25 tūkstančiai Helvos piliečių pasirašė peticiją 2008 m. gruodžio mėnesį. Turėjo kovoti su visais kas slepia tai, kas vyksta akivaizdžiai. Tūkstantis du šimtai e, kvadratinių kilometrų pelkių yra užteršti fosfogipsu. Tai yra tikrovė. Tūkstančiai tonų teršalų yra laidojama Huelvas apylinkėse. Ap ap ap 7000 tonų užterštų pelenų. Tokia yra tikrovė. O tie pelenai buvo išvežti tarsi tai būtų radioaktyvos atliekos. Arsenas pelenuose, esantis pelenuose, pavojingos atliekos Visą tai prieštarauja ES direktyvams. Ir tokia yra tikrovė. Cheminių procesų, cheminių perdarimų gamyklos e, atliekos buvo išvežtos iš e, tos vietos vietoj to, kad būtų utilizuotos. Taip pat e, miesto atliekos, kurias tenai E, laidoja miesto taryba. Visa tai yra tikrovė. E, visa tai užima teritoriją, kurios dydis yra toks pat kaip ir Huelvos miesto teritorija, kur gyvena 148 tūkstančiai žmonių. Taigi štai kas vyksta Huelvoje. Ne Huelvos provincijoje, bet pačiame mieste. Metų metus miestas kenčia nuo įvairiausių teršos formų, o pagal sveikatos būklę Hoelvos mieste, pagal pastarojo meto tyrimus atliktus Madrido ir Barcelonos universitetuose, rodo, kad Hoelvoje mirčių nuo vėžio skaičius yra vienas didžiausių taip pat e, daug susirgymų širdies lygomis ir e, kvepavimo takų lygomis. Mes viso to neišsigalvojame, tai vyksta tikrovėje. O visuomenės supratimas viso to, kas vyksta pagal e, įvairias apklausas ir tyrimus, nepaisant ekonominės krizės, krizės rodo, kad aplinkos apsauga yra vienas svarbiausių piliečiams rūpimų klausimų. Ponios ir ponai, labai daug žmonių Helvoje metų metus kovojo ir kovoja e, dėl tų dalykų, pasitikė jūsų komitetu. Aš kalbu Hoelvos upės platformos vardu. O 25 tūkstančiai parašų, kuriuos surinkome 8 metų gruodžio mėnesį, e, rodo, kad mes iš tikrųjų tikimės iš jūsų atsakymo. Mes esame įsitikinę, kad lūkesčiai susiję su jūsų komitetu ir su jūsų misija nuvykusią į Helvą <clears throat> gavo patenkinamas atsakymus geriausias būdas užtikrinti mūsų ateitį, ateitį tai užtikrinti, kad Ispanijos valdžia regioniniu ar vietiniu lygiu laikytųsi visų e, ataskaitoje išdėstytų rekomendacijų. Tai reiškia, kad visos e, valdžios grandinės turi užtikrinti finansavimą. Kaip jūsų dokumente sakome, reikia nustatyti mechanizmus, kuriais būtų užtikrintas e, būdas, kaip išvengti praeities klaidų. Administracija turi dabar imtis veiksmų, kad e, dalyvautų šiuose procesuose, renovuojant, e, panaikinant tas fosfogipso atlikas. Žinome, kad e, jeigu žvelgsime į žmonės, kurie kenčia nuo taršos, tai tai nėra estetinė problema, tai yra etinė problema. Mūsų vienas gimtųjų poetų iš Huelvos pasakė, kad jeigu galvosime vien tik apie verslą, tai pamiršime tai, kas yra svarbu, tai yra gyvenimą. Labai ačiū. Toliau Davidas Hammersteinas. Hola, buenos días. <clears throat> Gracias, senora prezidente. Gracias a la komisijon. Uh... Ah, Ačiū. Labą dieną visiems. Manau, peticijų komiteto veiksmai šio klausimu rodo, koks svarbus yra mm, komiteto vaidmuo peticijos teikėjai iškėlė klausimą ir po to peticijų komitetas tapo tarpininkų sprendžiančiai klausimą ir poveikis yra labai aiškiai apčiuopiamas. Ir Ispanijos aukščiausiame teisme tas poveikis jaučiamas, jis mm, nus, nusprendė, kad atliekos turi būti pašalintos, sutvarkytos iki metų pabaigos. Taigi, iš tikrųjų, tiek analizuojant šį klausimą, tiek imantis veiksmų komiteto vaidmo buvo labai svarbus. Tai reiškia, kad, manau, jau artėjame prie to momento, kuomet tas klausimas galėtų būti iškeltas Europos teisingumo teisme. Dabar dėl klausimo paties Eina kalba apie pramoninės atliekas, kurios yra pavojingos ir kurios turi būti mm, tvarkomas laikantis labai aiškių taisyklių nustatytų ES teisės aktuose. Tačiau tai, tai nebuvo padaryta ir situacija susidarė labai sudėtinga, labai na, problematiška. Šios pramoninės atlikos yra pavojingos ir kiekiai yra didžiuliai. Tai yra atlikos, kurios kaupėsi mm, prie Uolvos Galbūt, aišku, yra ir kitokių situacijų, tačiau, mm, aišku, gal prieš 20 metų, jau, kai pradėta kauptas atliekas, dar buvo blogesnė situacija, tačiau esmė yra tokia, kad dabar kaupiantas pramonės atliekas, jų kiekiai yra labai dėli ir jos mm, po to pereina į gamtinius išteklius, teršia aplinką, teršia ir mm, gamtos nacionalinį parką. Ir Gardas Sivilija išsiaiškino, iš kur, tos, iš kur yra ta tarša, kas yra taršo šaltinis. Tai yra mm, būtent ši gamykla ir tyrimai nustatė, kad gamikla, kuri tas atliekas, iš, iš kurios yra tos atliekos, naudoja labai pavojingus procesus trašų gamyboje ir dėl to tos atliekos atsiranda. Galima kai kurias atliekas galbūt sutvarkyti, išvalyti, tačiau ne šias atliekas. Čia neįmanoma kažkaip paviršutiniškai patvarkyti kažką ir jau problema bus išspręsta. Taip nėra, tai yra tikrai pavojingos atliekos. fosfogipsą vien paviršutiniškai nesutvarkysi, neišvalysi. Eina kalba apie o, didžiulį plotą, kuriame kaupiamos fosfogipsinės atliekos. tas atliekas negali tai krauti ir, ir tikėtis, kad kažkada tai problema pati išsispręs savaime. Tos atliekos turi būti tvarkomos ir valomos. Uh, ta tarša juk sunkėsi taip pat ir į e, šalia pratekančią upę. Uelvos upė, kuri beje, kurio yra saugoma ir, ir ta teritorija yra saugomų teritorijų sąraše. Yra visiškai neprim, nepriimtina, kad uh, Mm, dabar ne Fertiberijos gamikla visas tas tvarkymo išlaidas moka, o piliečiam tenka visą tą naštą. Juk tas, kas yra atsakingas už taršą, tas turi ir nešti visą kainą to. Mes raginame atlikti nepriklausomus e, tyrimus, kadangi iki šiol e, tyrimus atliko vald, Ispanijos valdžia ir pati gamykla, taigi reikalingi e, tyrimai, kurie būtų visiškai nepriklausomi, kad atliktų juos mokslininkai, kurie neturi jokių ryšių su gamykla, kurių nepriklausomumas yra visiškai garantuotas labor, manau, kad tyrimus galėtų atlikti e, tikrai labai pres, prestižinė laboratorija, prancūzų laboratorija, kuri pirmoji atliko analizę, tiesa, mėginių paimtų iš tos teritorijos. Iš tikrųjų, visas šis reikalas rodo, kad dar daug ką reikia padaryti, kad apsaugotumėm visuomenės veikatą ir aplinką. Uh, ES teisės aktai turi būti gyvendami ir mes labai tikimės, kad e, jeigu, tai, mm, jeigu yra kažkokių pažeidimų, kad teismų keliu bus galima visą tai išspręsti ir imtis priemonių. Tai turi būti daroma visais tokiais atvejais, e, tam, kad būtų galima apsaugoti visuomenės sveikatą ir aplinką. Ačiū, dabar komisijos išklausysime. Gracias, señora presidenta. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Ši peticija apėmė du aspektus, tą minėjome ankstesniuose e, savo atsakymuose. Pirmas aspektas netinkamai e, taik taikoma 69-ųjų Eurotomo sutartis bei netinkamai apsaugoma visuomenė nuo jonizuojančios spinduliuotės. Komisija, e, komisija mano, kad energetikos specialistai galėtų apie tai daugiau papasakoti, bet antras aspektas tai yra netinkamas e, aplinkos e, aktų taikymas. Anksčiau atliktas tyrimas parodė, kad trys direktyvos pažeidžiamos, būtent atliekų pagrindų direktyva BVC ir savartynų. Taigi jos pažeistos, daugiausia pažeidimų dėl atliekų pagrindų direktyvos, bet to, kad yra mm, laidojami fosfatai e, pelkėtose vietovėse, tačiau e, negalima, kad panašus veiksmai keltų pavojų visuomeniai, todėl nagrinėjome, ar buvo imtasi tinkamų apsaugos priemonių, ar e, kažkaip bandoma išspręsti situaciją, kad palaidotos, e, netinkamai palaidotos atlikos būtų e, pervežtos į kitą vietą. Taigi EPPC direktyvos taikymą turime kalbėti bei apie tai, kaip veikia e, vietos įmonės ir turime pažiūrėti, ar įmonės pradėjo laikytis taisyklių. E, tyrimą daro kompetiting, atlieka kompetitingos institucijos, e, žvelgiama ar nutraukta tarša, apie tai, ar yra specialūs savartynai atliekoms, apie tai, kaip gal, yra ruošiamasi užkirsti kelią galimai katastrofai. Man, e, žmonės taip pat aktyviai dirbo vietoje, aiškindamėsi situaciją. Toliau savartynai bei su jais susijusiais nuostatos, leidimų išdavimas um, savartydams įrengti. Komisija dėl šios peticijos atliko analizę, ar nėra pažeisti bendrijos teisės aktai, bandė išsiaiškinti pažeidimų mastą, tai buvo šių metų kovo mėnesį, dabar prasidėjo antrasis etapas, e, siunčiame, e, norime viską siūsti teismai, bet prieš tai reiktų sulaukti e, Ispanijos atsakymo bei parlamento pozicijos dėl peticijos O dar pažymėsiu, kad komisija m, mm, iš karto teiks visą informaciją apie atliktus tyrimus. Dar a, e, kolega iš komisijos, prašom. Bet mes jau išklausėme komisijos poziciją. A, a, he olvidado decir que represento la asociación Mesa de la Ría de Huelma. Gracias pamiršau atsakyti, pasakyti, kad aš e, atstovauju Helvos asociaciją. Dabar ponas Kelbiš komisijos. Vielen Dank. Ich habe... Ačiū. Mažai ką turiu pridurti prie kolegos iš aplinkos generalinio direktorato mm, žodžių. Ačiū už visą naujausią informaciją. Dar norėčiau padėkoti. Mes praėjusiu metu rugsėjai vertinome pavojį dėl spinduliuotės, nagrinėjome pateiktus dokumentus bei pateiksime visą naujausią informaciją, jeigu tik ji atsiras. Ačiū. Grazie, allora do la parola al collega. Ačiū, ponas Maeris. Muchas gracias, presidenta. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pasveikinti poną Grūnį parengus šį pranešimą, šią ataskaitą. Man atrodo, kad ji yra labai objektyvi. Ne tik dėl to, kad kaip aprašomas vizitas, bet taip pat ir dėl rekomendacijų. Manau, kad atsižvelgiama į visas problemas ir klausimus, kaip, kaip, kaip išspręsti tas problemas. Man atrodo, kad ataskaitą galbūt ir galima pagerinti, viską galima pagerinti, bet iš esmės ji yra e, gera. Na ir rekomendacijos tam pateiktos yra, apima visus, visas problemas, dėl kurių e, pilietinė visuomenė ir, ir valdžia Ispanijoje, noriu tai pabrėžti, nori išspręsti. Tai yra susiję su 12 1020 hektarų žemės, kur yra užteršta. Na ir išklausius visų, kurie čia pasakė, man atrodo, mums reikia rasti kažkokį atsakymą. Dėkuoju taip pat ir peticijos pateikėjams, nes tai, ką jie sakė, yra labai svarbu. Ir norėčiau kreiptis į sekretariatą, nes turime pateikėjus. Ir trečiojo peticijos pateikėjo trūksta. Norėčiau, kad įrašytumėte. Pra tą trečiąją pavardę prie tų dviejų, nes visus reikia paminėti. Peticijos patikėjai padėjo mums e, spręsti šią problemą. Kokios yra problemas? Ar ir toliau teršime aplinką fosfatais? Peticijos patikėjai sako, ne, negalima to daryti. Teismas sako, kad jie teisūs, yra nustatytas terminas, gruodžio mėnesį terminas baigėsi ir daugiau fosfatinių atliekų nebus galima ten e, laidoti. Žinome, kad fosfatai nėra pramonės subproduktas, tai yra toksinė medžiaga, kuri turi būti tinkamai perdirbama. Tai, tai yra toksinė atlieka, ją reikia perdirbti, o ne laidoti atitinkamai pagal ES teisės aktus. Europos komisija sako, kad tai iš tikrųjų yra toksinės atlikos, jas reikia perdirbti. Tačiau peticijos pateikėjai taip pat kreipiasi į valdžią, kad jie ne tik sustabdytų tų atliekų laidojimą, bet ir išspręsti jau esamų atliekų klausimus. Ir čia e, Ispanijos ministerija, kuri yra už tai atsakinga, pasipriešino Fertiberijos veiksmams. Iš esmės, e, tai buvo toks e, paprastas sprendimas pas, pasodinti kažkiek medžių toje užterštoje vietoje, o Ispanijos aplinkos ministerija tam pasipriešino tiek žinome. Do, to nepakanka. Visų pirma, reikia atlikti epidemiologinius, cheminius ir radiologinius tyrimus, žinoti, kokia yra situacija ir tuomet tik tai bus galima imtis veiksmų. Nes atsižvelgiant į visą mastą medžiagų radioaktyvumą, tai toks sprendimas, kurį pasiūlė Fetiberė, yra jokingas. Ir man atrodo, peticijos patekėjai ir E, ministerija sutarė, tam pritarė taip pat ir ponė Grūnį savo ataskaitoje, kad reikia koordinuoti veiksmus nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygmeniu, įtraukti visus ir atlikus mokslinius tyrimus galima bus imtis veiksmų, nes tai nėra nulis, 12 200 hektarų ploto, tai yra daug. Man atrodo, peticijos pateikėjai padarė teisingai, kreipdamės į mus ir geriausiai Helavos provinciją apsaugoti būtų neslepiant viską, kas ten vyksta. O reikia pripažinti, kad yra problema ir ją reikia išspręsti. Ir turime užtikrinti, kad visos institucijos, e, kurios reikalingos, būtų įtrauktos į šį darbą. Ir pone Grūnį pateikė puikių rekomendacijų, kad e, Atlikus visus mokslinius tyrimus, juos visus reikia apjungti, nes kol kas mokslinė bendruomenė nepavyko e, rasti tikrųjų priežasčių šiai taršai. Taigi, man atrodo, kad tai yra labai protinga išvada, kuri atspindi Huelvos e, gyventojų interesus, susidurime su didelė pavojumi sveikatai tame regione, tačiau nėra paaiškinimo kodėl. Todėl mokslininkai, mokslininkai sako, kad jie negali nustatyti tikros priežasties, tačiau mums reikia geresnio atsakymo. Todėl ponios Grūnį pasiūlyti sprendimai yra tinkami mano manimu ir mano frakcijos manimu. Man atrodo, kad e, ataskaitoje pateiktos rekomendacijos yra geros, todėl Europos parlamentas turi ir toliau prisidėti prie šios problemos sprendimo. Problema yra ir ją reikia išspręsti. Ir man atrodo, tokia yra pagrindinė ataskaitos mintis. Taigi, baigdamas galiu pasakyti, kad galėčiau pacituoti, ką sako pane Grūniai. Tai yra, kad sprendimai būtų geri tuo met, jeigu jie įtrauktų visas suinteresuotas pusės. Nuvykę vizito e, mes kartu dirbame su ta bendrovė, tačiau mums reikia nepriklausomų e, mokslininkų ir peticijos pateikėjų, kad dirbant kartu galėtume rasti sprendimą dėl to 1200 hektarų užterštos žemės. Taigi, ponia Grūnį, priimkite mano sveikinimus. Tikiuosi, kad bus galima pagerinti jūsų ataskaitą. Nežinau, ar tai pavyks, bet stengsimės. Bet man atrodo, kad e, ši ataskaita yra tikrai nukreipta teisinga linkme ir tikiuosi, kad galėsime dirbti kartu su valstybinėmis institucijomis, sprendžiant problemas. Gaila tik tai, kad Ispanijos valdžia dar nepateikė atsakymo į oficialų laišką. Tikiuosi, kad dar tokį atsakymą gausime. Ačiū. Gracias, presidenta. Bueno, el primer... Janis. Ačiū pirmininkė. pirminė vizito sėkmė yra ta, kad mes sugebėjome pakeisti bendrą HLV atvyrantį klimatą, ponė Griūnė. Aš noriu prisidėti prie sveikinimų jums. Uh, sveikinimų parengus ir šią ataskaitą, visą vizitą, visam vizitui vadovavus ir iš tikrųjų um, sveikinimų, kad tikrai pakeistas klimatas Helvoje, nes buvo didžiulė įtampa um, žiniasklaidoje, visuomenėje, įtampa tarp peticijos teikėjų, darbuotojų ir įmonės atstovų, valdžios institucijų ir mokslininkų. Man atrodo, kad tikrai delegacijos darbui tai irgi turėjo įtakos į pabaigą, tarp mūsų irgi tvyrojo nervinė įtampa. Iš tikrųjų, reikia pasakyti, kad diskusijų tonas kiek pakito. O kalbant apie išvadas, jūs pati trečiame punkte pripažįstate, kas įvyko, sakote, kad reikia vengti tokios situacijos, kur kiltų panika kažkokio tai vietovėje. Reikia um, išlaikyti pasitikėjimą vietinių lygmenių ir raginate žiniasklaidą ateityje atsargiau nušviesti tokias problemas, kadangi m, mm, tai gali po to užkirsti kelią sėkmingam problemos sprendimui. Tai ir yra didžiausia mūsų baime. Manau, kad mm, galima pasakyti, kad per tą laiką padaryta pažangos. Taryb, miesto tarybos pirmininkė mm, išsakė dalykus, kurie yra labai svarbus E, manau, ir mums, ir piliečiams Huelvoje, iš tikrųjų eina kalba apie um, panikos e, kėlimą. Labai svarbu per komunikavimą užtikrinti, kad būtų didesnis pasitikėjimas ir aš tikiuosi, kad ir jūsų šis pranešimas taip pat, šią ataskaitą taip pat prisidės prie to pasitikėjimo kūrimo. Eina kalba apie mm, apie visišką katastrofą, kurios tarsi neįmanoma jau ištaisyti. Tačiau manau, kad vilties yra ir mes judame tą linkme. Dabar svarbu įveikti galutinį etapą ir užtikrinti, kad visi prisidėtų, kai galima geriau. Aš delegacijoje irgi parengiau didelę ataskaitą, kur kalbėjau apie įvairius pasisakymus, kurie buvo ir aistringi, ir racionalus. Mm, iš tikrųjų, na, aistringi pranešimai gal yra o, svarbus, kadangi žmonės kalba apie savo darbą, o, peticijų teikėjai kalba apie tai, kuo jie užsiemė, už ką jie kovojo. Tačiau analizuodamas racionalius pasisakymus, jau galvoji apie mokslininkus Helvos universitetą universitetą, Granados, Barcelonos, Madrido universitetų mokslininkai visi analizavo priežasties ir padarinių santyki, analizavo atliekų e, tvarkymo ir sveikatos problemų santyki, atkreipdami dėmesį į vėžinius susirgymus, kitas sveikatos problemas Huelvoje. Ir tiek valios institucijų e, pastangos, tiek pačios įmonės priemonės tikrai yra nukreiptos gerą linkme. Aš manau, kad tas vizitas buvo teigiamas. Aš pritarčiau ponui Mayer. Mes dirbame tinkama linkme ir galima tikėtis, kad problema bus išspręsta kaip galima greičiau ir kaip galima geriau. Ir um, pabaigai, pirmininkė, aš nenoriu kviesti um, mūsų organizuoti daugiau kažkokiu tai išvažiuojamų uh, misijų, tačiau noriu pasakyti, kad tai yra pirma Europos parlamento išvažiuojamoji misija lankantis įmonėje, kuri gamina azotinės trašas, fosforinės trašas ir um, yra daugiau uh, tokių trašų gamyklų kitose valstybėse narėse, nei viena iš jų netitinka stebėsenos reikalavimų, analizės reikalavimų. Kuk, tok, tai yra uh, tokių reikalavimų, dėl kurių gyvenimo kilo, kilo problemų Huelvos gamykloje. Labai svarbu ateityje galvoti apie šiuos dalykus susijusius su fosfatiniais gamybos procesais. Aišku, kiekvieną atvejį reikia analizuoti skirti atskirai, tačiau būtina užtikrinti, kad monitoringo stebėsenos mechanizmai veiktų ir būtų gyvendami. Taip pat kaip ir Hoelvoje, kad padarė mokslinė taryba. Pone Auken. Mm, keletos žodžių. Tiesiog noriu padėkoti Paskal Griūnė už uh, jos informaciją pateiktą. Dar norėčiau pažymėti, kad uh, klausantis pasisakymų tampa akivaizdu, jog Mūsų dar laukia, laukia ilgas kelias, kol žmonės tikrai pradės susikalbėti, o ne tiesiog dėstyti savo poziciją. Aišku, bendravimas tobulėja, bet dar egzistuoja pakankamai dideli nuomonių skirtumai. Džiaugiuosi mūsų ataskaita, džiaugiuosi pateikiamus išvadomis ir rekomendacijomis. Akivaizdu, kad jų labai reikia. Tokia trumpa pastabėlė. Grazie. Ačiū. Panašu, kad kažkas norėtų replikuoti. Prašom, ponė Rosafa. Ačiū kad dar kartą man e, suteikėte žodį. Norėčiau pabandyti atsakyti į išsakytus, e, išsakytas mintis. Pone Maier, mes tikrai nieko nenorime slėpti, priešingai Kuelvos provincijoje mes bandėme visas duris atverti komisijai, poniai Griūni, esame įsitikinę, kad ataskaita yra gera ir naudinga. Mes norime, kad būtų susipažinta su realia situacija Huelvoje. Aišku, viskas sukasi apie tam tikrą esminį klausimą ir ponas misa dalerija apie viską kalba, bet e, taip tarsi tai vyko prieš 20 ar 25 metus, na aš tą pripažinau. Taip pat dar noriu atsiprašyti ponius e, parlamentarės už tam tikrą nesusipratimą nebuvo paprašyta leidimo apsilankyti vienoje vietuvėje. Fosfatų saugyklose, kadangi reikia paprašyti leidimo atvykti į tokią e, uždarą teritoriją. Dėto nebuvo padaryta, o mes Huelvoje taikysime principą, kad teršėjas moka, gamintojai turės imtis veiksmų ir bandomasis projektas bus įvykdytas bei ši vietovė taps miesto žaliaja teritorija. Dar noriu padėkoti poniai Griūnį už puikią ataskaitą. Ji atspindi realią situaciją, pateikėte nemažai rekomendacijų. Tikrai pritarėme jums, kad svarbiausia negazdinti žmonių, negalima juk kiltų panika, o sprendimo reikia ieškoti e, kartu. Taigi mes to ir norime, bet to dar norėčiau jūs pakviesti visus į Huelvos provinciją, kad galėtumėte pasimėgauti mūsų gausiomis saulėtomis dienomis, e, gražiais paplūdimiais bei gražia gamta. Taigi noriu padėkoti Jums ir poniai Griūnė. Pirmininkė, ačiū, ačiū ir už kvietimą. Pedro Jimenez paprašė žodžio, prašau. Sí, bueno, tres cuestiones muy, muy puntuales. Eh, la... Turiu tris dalykus, kuriuos noriu paminėti. Įsivaizduoju, kai miesto tarybos pirmininkė kalba, tai ir, ir mini platformos ar asociacijos atstovus, tai reikia paminėti, kad pasakyti, kad e, tai yra du skirtingi žmonės. Žmonės e, nepasakė, apie ką konkrečiai kalba, bet aš spėjau, kad jis kalbėjo apie mane. Nes jis sakė, kad, kad aš kalbėjau, aš kalbėjau apie praeitį, tačiau aš kalbėjau apie tai, kas vyksta čia ir dabar. Ir delegacija turėjo tai pamatyti, nes jūs lankėtės Huelvoje kur mums neleido įeiti, tai yra vieša erdvė. Tai yra pajūrio erdvė, teritorija, kurią užėmusi yra privati bendrovė. Aš norėjau detaliai apie tai kalbėti iš pradžių, tačiau turiu tai patikslinti. Tai, kad mes kaip peticijos pateikėjai nepaprašėme leidimą iš Fertiberijos, nes Huelvoje patikrinimai be iš ankstinio leidimo neleidžia nuvykti į fosfato e, saugomą, saugojimo vietas. Nors jokių barjerų, jokių sargų nėra. Dar daugiau. Europos parlamento nariai anksčiau lankėsi fosfato saugojimo vieto, vietose, ėmė bandinius ir nebuvo jokių problemų. Aš esu taip pat nusintęs fotografijas su konkrečiamis datomis, kada tai vyko. Ir visą tai mūsų nuomonė yra susiję tiesiog su bendrovės troškimu neleisti parlamento nariams ten nuvykti. Dar du dalykai. Atrodo, kad visi yra patenkinti tuo vizitu į Huelvą, tačiau galiu atsiųsti jums daug iškarpų iš spaudos, kur daug e, politikų, profsąjungų veikėjų pirštų rodo į peticijos pateikėjus, nes nes būtent dėl tos peticijos įvyko e, tas peticijų komiteto vizitas, neva mes teršiame Hoelvos įvaizdį. Na ir aš to jau pabaigsiu, atsiprašau, kad ilgai kalbu, bet jokio tyrimo susijusio su uh, priežastimis tarp trašos ir mirtimis nuo uh, vėžio nėra. Tai yra, nėra ne vieno mokslinio tyrimo, o Karlo III universiteto teikiami duomenys rodo, kad e, susirgymai vėžių, susirgymų vėžių skaičius yra 11-15 kartų didesnis negu vidutinis. Ačiū toliau, panas Hammersteinas. Ačiū. Asocijon Mesa Delaryje vardu norėčiau paklausti, ką darysime toliau. Na, aišku, malonu girdėti, kad yra galimybė, jog Huelvas tap, taps žalių miestų, tačiau iki tol, kol tą taršą visą išvalysime, tai nieko negalima padaryti. Pagalvokite, kaip British Petroleum uh, daro dabar, bandydami išvalyti tą naftos dėmę, naudodami um, chemikalus, bandydami išskaidyti naftą. Mes negalime slėpti tos taršos, tiesiog pasadinami medžius. Fosfato taršos išvalymas visų pirma susijęs su dviejopų, dviejopą užduotimi. Tam, kad būtų galima perdirbti tonas terš, teršalų, tai, tai suteikia galimybę sukurti daugybę darbo vietų ir išvalyti teršalus. Taigi aš kreipiuosi į parlamentą, į komitetą, į Hoelvos valdžią, kad būtų atliktas komisijos tyrimas, kaip vertinimas, kaip e, būtų galima išvalyti tą teritoriją ir galbūt galima būtų paprašyti ES finansavimo tokiam tyrimui, kaip būtų galima šią teritoriją išvalyti, o ne kosmetiškai ją aptvarkyti. Mes nemanome, niekas nemanome, kad e, yra viena priežastis dėl tų susirgymų e, vėžių, nes turbūt yra daug medžiagų, kurios kartu kelia mažesnį ir didesnį mirtingumą nuo vėžio. Taigi reikia ir tai turėti galvoje. Atliekant sveikatos ir epidemiologinius tyrimus, reikia užtikrinti, kad jie būtų nepriklausomi, kad nebūtų ryšių su bendrovėmis ir žmonėmis, kurie dalyvavo teršiant aplinką. Taigi mes norime, kad būtų atlikos perdirbtos. Mes norime, kad būtų e, keliama panika. Aišku, norime, kad būtų e, mylima žemė. Mes nenorime teršti Huelvos įvaizdžio tos atliekos teršia Huelvos įvaizdį. įvaizdį. Na, ačiū, toliau ponas Janijas. Ačiū pirmininkė. Noriu sugrįžti, aišku, ne prie visų, bet prie kai kurių konkrečių klausimų, ypač ką panas Hammerstein pabaigoje pasakė. Tai yra priežasties ir padarinių santykis. Aš um, esu. Um, medikas, ne Europos parlamento narys, taigi žino, apie ką eina kalba. Štai, mokslo tyrimai įrodė, kad e, tabakas sukelia plaučių vėžį. Ir tai padai, tie tyrimai tai nustatė tik prieš, e, nustatyti prieš 25 metus jau buvo įtarta, tačiau tik tai uh, tie įrodymai, kurie nepaneigiamai įrodo, kad tabakas sukelia plaučių vėžį, yra iš 70-mečio. Buvo atlikta daug tyrimų, tačiau nors ir nėra kol kas nustatyta, kad yra priežastinis ryšys tarp fosfogipso e, ir vėžio atveju e, Huelvoje, tai nereiškia, kad tai nebus nustatyta ateityje. Ačiū, aš ne mokslininkas, bet noriu pasakyti, sakykime, Huelvoje mirčių nuo onkologinių susirgymų skaičius yra gerokai didesnis nei vidutinis. Aišku, jeigu nėra kažkokių paaiškinimų, piliečiai nori žinoti, kodėl taip yra, kodėl Hoelvoje daug dažniau miršta mano vėžė nei kitur. Mokslininkai sako, nėra tikrumo, nėra įrodymų, tačiau uh, Tai reiškia, kad reikalinga labai išsami studija. Čia negali tiesiog kaž, kažkur ištraukti kokią tai statistiką ir pasakyti, mirštama nuo to ar nuo to. Reikalinga išanalizuoti visas mirtis, nustatyti jų priežastį. Tai yra labai sudėtingas, didelis darbas. iš Junktinės karalystės ir Gibraltaro mes gavome Mm, panašių prašymų atlikti epidemiologinius tyrimus toje vietovėje. Žmonės nori žinoti, dėl ko taip yra. Tai atsitinka dėl to ar dėl ano, kodėl Huelvoje yra tiek daug mirčių nuo vėžinių susirgymų. Ačiū, ponai Majer. Pane Griūnė, jūs dar norite kažką pasakyti? Taip, ačiū. Trumpai mes kalbėjome apie tai, kad su peticijų teikėjais nebuvo galima apsilankyti toje vietovėje. Taip, iš tikrųjų klausimas labai, su, labai delikatus, labai sudėtingas ir aš noriu pasakyti, kad um, misijos metu stengiamės išlaikyti ramybę, tai buvo ne visuomet lengva ir kuomet atvykome į tą vietą, mm, ten buvo daugybė kamerų, buvo labai daug um, neramumo, su, su, sujudimo ir aš atsiprašau atsisakiau e, ten lankytis. Aš manau, kad labai svarbu Aišku, kad būtų išlaikytas skaidrumas ir štai buvo atsisakyta vykti e, ten į tą pačią vietą kartu su valdžios atstovais, e, su, kitais, su, su, su visais, kas galėtų išanalizuoti tą atvejį, kartu su peticijų teikėjais. Tai buvo atsisakyta padaryti. Uh, Mums buvo pasakyta ten vietoje, kad e, šiame regione radioaktyvumas yra aukštesnis nei kitur kad yra atitinkami parametrai ir taip toliau. Tačiau labai sudėtinga buvo po to išsiaiškinti, kokia yra tikra situacija. Aš manau, kad tikrai uh, studija turi būti atlikta koordinuojant veiksmus tarp visų suinteresuotų šalių. Ponas Inės kalbėjo apie štai tik plaučių vėžį. Mes lygiai taip pat žinome, kad yra ir pasyvių rūkalių problema. Mums ilgus metus buvo sakoma, kad mm, pasyviai rūkantis taip pat gali turėti tokių pačių sveikatos problemų kaip ir rūkantis aktyviai. Štai dabar prieš dienas mums pareiškė, kad taip visai nėra, situacija visiškai kitokia. Uh, Ir aš manau, kalbant apie studiją, taip, aš čia kreipiuosi į visus, visų e, Ispanijos valdžios lygių atstovus, kad reikalinga užtikrinti komunikavimą, skaidrumą, taip pat reikia užtikrinti visišką šios vietos išvalymą, kad būtų visi taršo šaltiniai panaikinti. Aš raginu jūs imtis visos atsakomybės ir aš manau, kad jau viskas pakankamai gerai juda į priekį. Uh, Taigi yra vilties. Ir e, pabaigai tikrai akivaizdu, kad žmonės nerimauja, e, dėl to mes matome, kad ir tų peticijų yra teikiama, viena iš jų šiandien yra mūsų nagrinėjama. Be to, aišku, yra ir profsąjungų atstovai, kurie išsakė, kad žmonės, darbuotojai labai nerimauja dėl savo darbo vietų. Taigi aš manau, kad reikia išklausyti visas pusės ir rasti geriausią sprendimą. O mes visuomet esame jūsų paslaugoms, jeigu prireiktų mūsų pagalbos. Ačiū, ponė Kori. E, ačiū už atliktą darbą. Dėkui kolegoms, kurie pasisakė, peticijų autoriams. Sprendimą atidėsime kitam posėdžiui. Reikia rasti galimybės